Tuo baigiame vienos minutės pasisakymus. E, du skelbimai iš ECR. Mm, gavau um, pono um, Džembašyr um, prašymą dėl pakeitimo ir jei nėra prieštaraujančių patvirtiname ir toliau